Welcome to this uh, joint meeting. Sveiki sugrįžę į bendrą posėdį. Susitinka EMPL komitetas ir, e, ir, ir taip pat uh, ekonomikos ir pinigų komiteto nariai. Pakvietim poną Dombrovskį, Jis yra Europos komisijos vicepirmininkas, atsakingas už socialinį dialogą ir euro reikalus, ponė Taisin, atsakinga už socialinius reikalus, už jumtumą ir judumą darbo rinkoje ir taip pat ponas Piermos Kovičiai čia dalyvauja, jis atsakingas už muitinės, finansinius ir mokesčių reikalus. Mes dviese tarp Ekon ir Empl komitetų pirmininkų pirmininkausime šiam posėdžiui ir pirmiausia žodį suteiksiu ponui Dombrovskijai, kad jis galėtų padaryti trumpą įvadą. Šešios septynios minutės jūsų pasisakymai. Taip būtų puiku, nes liktų laiko klausimams ir atsakymams. Žodis jums, ponė Dombrovskijai. Ponas Dombrovskis, ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą pasikeisti nuomonėmis dėl Europos semestro ir dėl rekomendacijų pateiktų šalims. Prieš pereidamas prie tų rekomendacijų norėčiau pabrėžti, kad ši diskusija vyksta po to, kai buvo paskelbta ataskaita dėl ES ekonominės būklės. Tad štai pasidalysim mintimis ir atkreipsime dėmesį į klausimus, kurie yra susijęs su Europos e, semestru. Pranešime be kita kora kalbama apie ambicingus ir realistinius tikslus, kalbant apie ekonominės ir pinigų e, sąjungos plėtojimą ir kūrimą. E, tikslas yra pagilinti ekonominį, finansinį e, ir politinį bendratarpiavimą Europos Sąjungoje. Šitokiamis progomis paprastoji diskutuojama labai detaliai, bet šį kartą nedarysiu, tik pabrėšiu kai kurias rekomendacijas, kurias čia aptarsime. Ir dabar norėčiau pasakyti, kodėl. E, ekonominė pinigų sąjunga turi būti susijusi socialinę sąnglaudą ir taip pat būtina stiprinti konvergenciją. Taip pat reikia didesnių dalymosi riziką tiek viešuojame, tiek priučiame sektoriu, būtina kurti bankų sąjungą, rinkos sąjungą ir taip pat būtina užtikrinti makroekonominį stabilumą Europos sąjungoje ir euro erdvėje. Konvergencijos procesas vyksta. E, trumpuoju laikotarpiu svarbiausia yra išspręsti ekonominius ir socialinius iššūkius, remiantis egzistuojančiomis sutartimis. Pastangos turi būti dedamos ir toliau, vykda struktūrinės reformas, skatinant užimtumą ir skatinant fiskalinę atsakomybę. E, būtina taip pat gilinti ekonominę pinigų sąjungą toliau įgyvendinant visą tai. Europos semestras yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jis yra uh, artimiausių metų e, vienas iš svarbiausių aspektų, todėl e, tikiuosi, kad diskusijoje apie tai kalbėsime. Dabar šios dienos tema. Norėčiau padėkoti e, už mums suteiktą galimybę Europos komisijai kreiptis į tą, bend, e, kalbėti bendrame komiteto posėdėje, kur bus kalbamasi mūsų aptariamomis temomis ir kur taip pat minėsime ir šalims skirtas rekomendacijas. Tos, e, dėl tas rekomendacijas parengė jau nauja Europos komisija, jas atvirto parlamentas. Kai buvo pasakyta 2015, 2015 metinėme, metinėje augimo apžvalgoje, kurią pateikėme gruodį, komisija pritaikė e, patikslintą požiūrį siekiant, kad reformų procesui pritartų pačios valstybės, kuriuoms tos reformos siūlomos. Taip pat buvo pasiūlytos ir specifinės struktūrinės reformos. Taigi, pirmiausia, to sustiprinto požiūrio pirmiausias dalykas buvo susijusio su pačia procedūra. Vasarį buvo paskelbto šalių ataskaitos ir ten buvo kalb, pradėta analizuoti makronominio disbalanso situaciją. Šalims teikiamos rekomendacijos tuomet buvo pradėtos renkti, komisija savo analizę dėl rekomendacijų pateikė turėtama tikslą paskatinti dialogą, daugia, e, daug, daugia šalį dialogą ir dialogą daugeliu lygmenų tarp vyriausybių ir Europos komisijos. Taip pat buvo siekiama, kad nacionaliniai parlamentai ir socialiniai partneriai labiau įsitrauktų į šios procesus. Esant tokiam kontekstui, aš pats lankiausi daugelį šalių, dis, diskutavau su jų atstovais apie komisijos rekomendacijas, susitikau su socialiniais partneriais, su šalių administracijos atstovais, taip pat su kitais komisarais. Mes visi kartu dirbome kartu, vykdydami politinės diskusijas su valstybėmis narėmis. E, mūsų gauti atsiliepimai buvo daugmaž teigiami ir nesutarimų pasitaikė dėl kai kurių smulkmenų. Dabar antras to patiksinto požiūrio dalykas, kuris išryškėjo teikiant pagrindinį paketą. Mes nukreipėme savo veiksmus tam tikromis kryptimis. Mūsų rekomendacijos šiame tapima svarbiausius makroekonominius ir socialinius dalykus, kur veiksmų reikia imti skubiai. 2015 rekomendacijos atspindi e, tai, kad makroekonominis disbalansas buvo ta problema, kurią reikėjo spręsti. Kai kurios valstybės turi per nelik didelį tą disbalansą, pavyzdžiui, Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Italija ir Portugalija. Ten buvo pateiktos tokios specifinės rekomendacijos, kur daugiau numatyta saistančių dalykų, pareigojančių labai skubiai spręsti susikloščiusią situaciją. E, buvo nurodyta, kaip rezultatų teigiamų galima pasiekti ir numatytos stebėsenos priemonės Mes galime pasitikėti taip pat ir vyriausybių taikomomis procedūromis sprendžiant problemas. Tačiau tas patikslintas požiūris leido reikšmingai sumažinti rekomendacijų gal trečdaliu. Ir kaip mes jau sakėme, kai neteikiamos e, specifinės rekomendacijos, kuriai nors ryčiai šaliai, tai dar nereiškia, kad šalis gali reformų neįgyveninti, nes visi turime ir žinome, kokie yra ES 2020 tikslai ir būtina siekti pažangos juos įgyvendinant. 2015 metų šalims skirtos rekomendacijos pirmiausia yra nukreiptos į prioritetinius dalykus, tokius kaip ekonomikos augimas, kaip investicijų skatinimas, kaip E, barjerų panaikinimas investicijoms ir užimtumui skatinti. Taip pat investicijų plano gyventinimas Europai, struktūrinės reformos ir darbo rinkos reformos, kurių tikslas padidinti konkurencingumą ir taip pat pasiekti e, trumpalaikius bei ilgalaikius tvarumo tikslus atsižvelgiant į E, iškylančius fiskalinius iššūkius, su kuriomis susiduria kiekviena valstybė narė. E, viešųjų finansų pertvarkymas turi būti toks, kuris skatintų ekonomikos augimą ir kuris numato tam tikras priemonės šalims. Aš esu atsakingas už euro ir socialinių dialogos rytis. Tai siūliau tokias rekomendacijas, kurios taip pat, kur taip pat numatytas dėmesys euro zonai. E, matome, kad čia būtina didesnė koordinacija tarp ES valstybių ir eurozonos valstybių, kad būtų galima spręsti biudžeto disbalanso problemą. Na ir apibendrindamas pasakysiu, kad Europos komisija įsipareigojo laikytis integruoto e, požiūrį socialinę ir ekonominę sritį, būtina stiprinti Europos semestrą ir žengti pirmin šią kryptim. Ekon ir EMPL komitetams e, noriu padėkoti už efektyvų bendradarbiavimą ir tikimės, kad ir toliau galėsime dirbti kartu su jumis siekiant mums bendrų tikslų. Ir Europos semestro įgyvendimas, tikėkime, padės pasiekti reikiamų rezultatų ir šiame procese Europos parlamentas bus vaidinęs reikšmingą vaidmenį. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Dombrovskijai. Dabar žodis poniai Taisen yra komisarė atsakingas už stalinius reikalus užimtumą ir judumą darbo rinkoje. Žodis jums. Šešios minutės, prašau, ponai komisarė. Ačiū pirmininkė. Gerbiami pirmininkai, gerbiami parlamento nariai, kolegos, norėčiau daugiausiai pakalbėti apie užimtumo ir socialinės rekomendacijas, kurias komisija parengė valstybėms narėms e, Europos semestro programą įgyvendinant, žinant, kad e, Nedarbo lygis sumažėjo iki 9,7 procentų praėjusiu metu balandžio mėnesį, tai yra nuo 11 metų rugsėjo mėnesio mažiausias lygis, nepaisant to, kad eurozonoje nedarbas siekia 11,2 procentus, tačiau jis taip pat mažėja, nepaisant to mes vis tiek patirėme nemažai iššūkių, kaip žinote, 23,5 milijono europiečių neturi darbo ir 4,7 milijono milijonai iš jų yra jauni žmonės, žinoma, kiekviena valstybė narėje situacija išlieka skirtinga. Šiuo metu mes galime įvertinti šios iššūkius, e, galėdami teikti, kad e, juos įveiksime lengviau, tačiau negalime užmygti ant laurų, turime ir e, toliau stiprinti savo ekonomiką, darbo rinką, socialinės sistemas, kad niekas neliktų nuo šalyje 2000. E, Europos semestro atitinkamos rekomendacijos e, skirtos užimtumui, darbo rinkos stiprinimui ir socialinės apsaugos sistemos stiprinimui nukreiptos uh, į pagalbą tiems, kurios e, jiems labiausiai, kuriems jos labiausiai reikia, daugiausiai mes e, ketiname pastangų skirti kovai su jaunimo nedarbu 2014 e, ir nuo 2014 iki 2015 kovo mėnesio mes sukūrėme 500 tūkstančių naujų darbo vietų jaunimui, tačiau nepaisant to, kas trečias šiuo metu esantis e, darbo rinkoje bedarbis darbo negauna, todėl reikia atitinkamus politinius sprendimus priimti, derinti juos e, su socialinės paramos tarnybų veikla. Mes visi daugiausiai dėmesio skiriame tikslinėms priemonėms, e, kuriomis būtų galima pagerinti sąlygas dalyvauti darbo rinkoje labiausiai pažeidžiamiems asmenims <clears throat> neįgaliems asmenims, taip pat migrantams arba e, migrantų palikonims ir e, pagrindinės reformos todėl būtina vykdyti tokiuose sritise kaip e, nebaigtas vidurinysis mokslas, aukštojo mokslo reforma profesinio parengimo reformą. Taip pat įgyvenančios reformos būtina atsižvelgti į darbo našumą, užtikrinti pusiausvyrą tarp kūrybiškumo, darbo vietų kūrimo ir jų poreikio. Todėl socialinių partnerių vaidmuo įgyvenimas šios žingsnius bus labai svarbus, kalbant apie darbo ir nedarbo raidą ir toliau valstybės narėse didėja turtinė neligybė ir skurdas, ypač e, kai kuriuose eurozonos šalise, kurios labiausiai nukentėjo nuo finansų ir ekonomikos krizės, skurdas ženkliai padidėjo, mūsų rekomendacijomis bus siekiama užpildyti tinkamas spragas valstybių narių socialinės apsaugos sistemose. Taip pat daugiau dėmesio skirsime vaikų priežiūrai, ir iki mokykliniam ugdymui, ypač e, vaikų iš e, sudėtingų šeimų, siekiant veiksmingiau kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi, ypač tose šalise, kuriuose gyventojų skaičius didėja, kalbant apie e, pensijų sritį, mes siekime užtikrinti tvarumą ir siekdami užtikrinti ilgesnį darbo laiką prieš išėjimą į pensiją, atsižvelgiant į ilgėjančią gyvenimo trukmę ir siekdami veiksmingiau derinti tarpusio vyrų ir moterų pensinį amžių. Pabaigai keletas žodžių apie sveikatos apsaugą. Mes e, dar nesugebėjome suderinti e, sveikatos apsaugos poreikius su e, jiems patenkinti skiriamais viešaisiais finansais, tačiau visi suvokiame, kad sveikatos apsauga turi būti prieinama visiems, o ne tik turtingiausiams visuomenės nariams. Mes todėl sieksime e, pritaikyti racionalius sprendimus tose sveikatos apsaugos sritise, kurias reikalauja daugiausiai finansinių išteklių. Pabaigai noriu pasakyti, kad pribrendo laikas įgyventi struktūrinį reformą darbo atvarkį Europoje, kuri yra būtina, turime įvertinti krizės e, pamokas ir e, vystyti tokius gebėjimus, kurie šiuo metu yra reikalingi atsižvelgiant į būtinybę konkuruoti pasaulio mastu ir kartu nepamirštant stip, būtinybę stiprinti Europos socialinį modelį. Todėl naujas suderintas požiūris ir e, išskirti prioritetai padės mums įveikti šios iššūkius ir komisija tinkamus sprendimus ir prioritetus yra pasiskiršusi bei pateikusi, dabar valstybėms narėms teks juos įgyveninti. Ačiū žodį dabar suteiksiu ponui Pierui Moskovičiui, kuris atsakingas už ekonominius ir finansinius klausimus, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kolegos šių metų rekomendacijos apima pagrindinius prioritetus, tiek ekonominius, tiek socialinius, kurie nusipelnė mūsų dėmesio per ateinančius metus ar pusantrų. Čia yra keletas prioritetų. Rekomendacijomis yra stengiamasi e, finansinio sektoriaus problemas išryškinti. Taip pat čia identifikavome kliūtis investicijoms ir manome, kad turi būti pagerinta investicijų aplinka. Be to produktų ir paslaugų rinka dar čia yra ir su, yra rekomendacijos valstybėms narėms pateiktos. E, daug, maždaug pusė valstybių narių yra raginamos pa, e, pakoreguoti savo pensijų sistemą. Na, o pavyzdžiui, Danija, Estija, Danija, Slovenija e, ir kitos dar valstybės narės yra raginamos imtis e, tokių priemonių, kaip kad pavyzdžiui mažinti mokestinę naštą e, mažinti mokestinę naštą e, darbdaviams. Taip pat yra specifinės rekomendacijos biudžeto politikos srityje. Visos valstybės narės, išskyrus Švediją, Luksemburgą, ir kelias kitas valstybės nares, kurios atitinka e, rekomendacijas, yra kviečiamas imtis priemonių, na, o Kipras ir Graikija dar kitoje kategorijoje yra. Rekomendacijų tikslas yra užtikrinti taisyklių laikymasi. Na, o dabar norėčiau šiek tiek detaliau biudžeto politiką aptarti. Bendrai paėmus, Europos biudžeto profilis gerėja. Dauguma valstybių narių sumažino deficitą. 2014 metais bendras deficitas e, vyriausybių Europos Sąjungoje buvo mažesnis nei 3 procentai BVP pirmą kartą nuo 2008 metų. Na, eurozonos deficitas e, iki 2,4 procentų sumažėjo. Taigi tikimės, kad tos pačios tendencijos šiais ir kitais dar ateinančiais metais bus pirmą kartą e, santykis, pagalbos e, ir BVP santykis mažės. Maždaug pusė valstybių narių yra numačiusios stabilumo ir augimo pakto sąlygas atitikti. Be to, 2016 metais 11 valstybių narių, ko gero, netitiks e, pakto reikalavimu todėl, ko gero, nebus atliekamos reikalingos korekcijos, pavyzdžiui, Portugalijoje, Estijoje ir Prancūzijoje. Todėl valstybės narės turi pasinaudoti dabartinių žemų palūkanų laikotarpių palankiomis sąlygomis tam, kad testų deficito, biudžeto deficito ir skolos mažinimo politiką. Na ir dar yra kitų valstybių narių, kurios turi biudžeto veiksmų laisvę gana nemažą, tam, kad investicijas skatintų, pavyzdžiui, kaip kad Vokietija. Tačiau visos valstybės narės turi e, išlaikyti biudžeto e, taupimo priemonės. Dabar e, keletą žodžių apie tai, kokios priemonės siūlomas. O būtent išspręsti biudžeto per per dervišinio deficito procedūrą būtina numatyti tokias taisyklės ir jas pritaikyti tokias, kaip buvo numatytos 2014 metais. Lenkija pažymėjusi labai kompleksinių priemonių, ėmėsi pensijų reformos ir dabar e, jos deficitas yra mažesnis negu 3 procentai, kitoms šalims teikiamas panašios rekomendacijos. E, tačiau norim pasakyti, kad pensijų reforma tarp visur nebaigta. E, Jungtinė karalystė vėluoja, neištaiso to didžiausio perviršinio deficito problemos, būtina imtis efektyvių veiksmų, rekomendacijos yra pateiktos, yra numatytas 16-17 metų naujam finansiniam laikotarpiu, kai dėl Suomijos E, gegužės mėnesį paskelbėm ataskaitą, kur kalbam apie valstybės skolą, deficito kriterijus, abu kriterijai nėra atitink, netitinka reali situacija. Vyriausybė apie tai yra įspėta, vyriausybės programa apima konsolidavimo priemonių visą sąrašą 16-19 metams ir taip pat bus daromos struktūrinės reformos, komisija dabar nesims tolesnių žingsnių. Kol nebus išspręsta ši situacija, su vyriausybė bus palaikomas dialogas, bus laukiama atsakymų. Kad dėl Prancūzijos. Grįžtu prie prancūzų kalbos. Birželio 10 buvo paskelbtos priemonės, e, rekomendacijos, e, taip pat būti, turės būti paskelbtos šalies siūlomos priemonės netrukus ir galiu pasakyti, kad situacija pakrypo į gerą pusę, net jeigu dar lieka sulaukti įgyventinimo konkretaus tų dalykų. Galiausiai dėl šios procedūros mes išnagrinėjome ir nacionalinės reformų problemas, manome, kad jos yra pakankamai detalios ir plataus užmojo, mes nesiūlome procedūros stabdyti jokiai šaliai. Gegužės mėnesį tos rekomendacijos buvo paskeltos, tikslas yra paskatinti ekonomikos augimą jį e, remti, remti tą ekonomikos atsigavimą. Kai kurios šalis deda tolesnės pastangas tam, kad galėtų išspręsti biudžeto deficito problemą. E, ekonominė šios komisijos strategija yra štai kokia. Matome, kad Europa turi skatinti struktūrinės reformas, būtina pabrėžti investicijų svarbą ir tuo pat metu raginti laikytis biudžeto atsakomybės ir išmintingai remiantis lankstumo priemonėmis, kad nebūtų vėl e, panaikintas, sunaikintas tas ekonomikos augimas, kur jo daigai po truputėlį matosi. Šias šiomis pastarosiomis savaitėmis e, lankiausi daugelį valstybių narių, ten išaiškinau e, pateiktas rekomendacijas ir manau, kad tos pastangos padeda nacionalinių lygmenių suprasti, ko yra siekiama, nes, kaip sakė komisijos vicepirmininkas, norime, kad šalis e, ir, ir jų parlamentai, socialiniai ir ekonominiai veikėjai tas rekomendacijas laikytų savomis, neprimestomis. Ir Europos parlamentas yra esminis partneris tam, kad būtų galima paremti šią strategiją ES labui. Tai yra ir mūsų bendro posėdžio šiandien tikslas. Tiek būtų, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, trumpai pristatant mūsų siūlymo detalės. Thank you, Mr. Moskovici. Ačiū, ponai Moskovici. Dabar sutiksiu žodį Tomui Hendeliui. Jeigu jis pagėdautų tarti keletą žodžių bent jau žimtumo komiteto nariams, ačiū. Džiaugiuosi po ilgesnės lygos vėl galėdamas būti čia. Norėčiau visiems padėkoti perdavusiems man kuo geriausius linkėjimus. Kai sirgau dar man prieš šiek tiek laiko, kad grįžčiau į vėžės, tačiau nekantriai laukiu visimų darbų, dėkoju Jums už paramą, ypač noriu padėkoti savo pavaduotojams, pirmiausiai Maritai Ulfskok, kuri per tos 11 mėnesių turėjo labai daug darbų nuveikti, kuriuos aš jai palikau. Marita labai tau ačiū ir Tikiuosi, man padėsi taip pat ir per artimiausias dienas, kad viskas vyktų sklandžiai. something extra. Now back to <laughs> now, now reality. Uh, and, uh, Grįžkime dabar į tikrovę. Dabar suteiksiu žodį per pirmąjį mūsų klausimų atsakymų ratą ir pasistengkite neviršyti trijų minučių klausimai ir atsakymai. Pradėsime nuo ekonomikos užimtumo komitetų pranešėjų arba semestro klausimais, taigi pradėsime nuo Danutės Žiubner, kuri pavaduoja pranešėją. Tiems, kuriems kilo tam tikrų klausimų, galiu tik e, pasakyti, kad e, tik šią dieną aš pavaduoju mūsų pranešėją, niekas nepasikeitė. Pirmiausiai noriu komisijos adresu pasakyti, kad ponas Rosati dėl trijų priežasčių yra labai patenkintas komisijos pasiūlymais. E, Konkrečiams šalims skirtų rekomendacijų kontekste, e, siekiant sustiprinti pakankamai trapą ekonomikos atsigavimą ir taip pat e, pranešėjas yra labai patenkintas pasiūlytų lankstumo mechanizmo pasiūlytų lankstumo mechanizmo kryptimi, jis nori duoti tris klausimus. Pirmasis, kaip komisija ketina paskatinti valstybės narės jas motivuoti įgyvendinti joms parengtas rekomendacijas. Antras susijęs su vicepirmininku e, pranešimu e, siekiant valstybės narės suskatinti ir toliau vykdyti struktūrinės reformos, tai yra labai svarbu įgyvendinant Europos semestro priemonės. Ir trečias klausimas, apie kurį dažnai kalbama, tai yra būtinybė palengvinti smulkiam verslų skolinimosi sąlygas, kokia yra padėtis Šiandien ir paskutinis klausimas, kurio autorė ir aš esu iš dalies, tai yra rekomendacijos euro zonai, kas turėtų gyveninti tuos lūkesčius, kuriuos jūs siejate su euro zona pirmininkė. Taip pat suteiksiu žodį žimtumo komiteto pranešėjus ir džiugutėris prieto ir po to steiksime galimybę atsakyti užduotus klausimus. Prašau, ponė Prieto. Ačiū papirmininkė, ačiū komisijos nariams už jų įžanginės kalbas šiame bendrame komiteto posėdėje, kalbant apie konkrečiam šalims skirtas rekomendacijas. Jose dažnai yra pasiūlomi bendri principai ir e, tikslai, kurie numatomi artimiausiams metams. Tačiau aš pasigendu šiuose rekomendacijose didelio masto problemų įvardymo, pavyzdžiui, susijusių su turtinė neligybė. Prieš kelias savaitės buvo paskelbta ataskaita, tyrimo rezultatai, iš kurių matome, kad turtinė neligybė daro didelį įtaką ekonomikos augimui ir egzistuoja esama e, pastebime taip pat atvirkštinės sąsajos tarp ekonomikos augimo ir visuomenės narių turtėjimo arba skurdo didėjimo visuomenės tarpe per pastaruosius metus dešimt kartų padidėjo maždaug turtinė neligybė tarp valstybėse narėse. Taigi, pirmiausiai turime aiškiai pasakyti, kad taupimo politika ES vykdoma nevienodai ir e, pajamos iš kapitalo ir iš darbo yra apmokestinamos nevienodai. Žemiausios pajamos yra apmokestinamos santykinai didesniais mokesčiais nei didžiausios pajamos. Taip pat esama didžiulės neligybės pasiskirstant e, atitinkamas finansinės išlaidas. Kokias rytis be paimtume sveikatos apsaugą, pensijas e, arba nedarbo išmokas, e, ypač ilgalaikė, nuo ilgalaikio nedarbo kenčiantiems asmenims padėtis tapo labai sudėtinga. Pone Merkel Vokietijos bundestage kalbėdama minėjo, kad per daug lankščiai yra vykdoma Vokietijoje patvirtinta darbo reforma. Mes turime tą suvokti, nes vienintelis dalykas, kurį sugebėjome pasiekti, tai yra e, sutarčių ne, nepilnai darbo dienai. Tvirtinimas 40 procentų darbo santykių dabar Europoje sudaro tokios sutartis komisijos pateiktose rekomendacijose permainos šioje srityje numatomos pakankamai nedidelio masto ir darbuotojų sąskaitą bandoma stiprinti Europos ekonomikos konkurencingumą. Taigi turtinė neligybė dėl to tik padidės, jeigu mes nesugebėsime e, padidinti žmonių darbo užmokesčio, tai susidursime su dar didesniu, e, dar didesnis problemomis socialinės neligybės srityje. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariams, kad atsakytų užduotus klausimus. Panas Zavrovski, dėkoju už užduotus klausimus. Norėčiau trumpai sureaguoti į kai kuriuos iš jų mano kolegos turbūt padarys tą patį. Pirmiausia, dėl to susitelkimo į šalims skirtas specifines rekomendacijas ir semestro e, pakoregavimo priemonių. Tai buvo tikslas, kaip jau sakiau. Ir svarbiausias dėmesys buvo skirtas šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimui. Tai yra esminis dalykas. Bet kaip mes pabrėžim ne kartą, ir mūsų klausimą tai yra dažnai, kasgi tos šalims skirtos rekomendacijos. Jos yra uh, šalims skirtos rekomendacijos, o kaip galima pagerinti jų įgyvendinimą, kaip galima užtikrinti, kad valstybėms jos bus primtinesnės, būtina diskutuoti su socialiniais partneriais ir taip toliau ir panašiai, bet būtent tą ir darėme, e, tikslindami tas semestro priemonės ir atsižvelgdami į ataskaitas parengtas šalims. Klausėmės to, ką mums sakė valstybės narės ir bandėme pasiekti reikiamą pusiausvyrą. Siekime, kad valstybės narės tas politikas suprastų ir jas įgyvenintų. Eurozonai skirtos rekomendacijos yra skirtos Eurogrupiai pirmiausia ir jos yra skirtos Eurogrupiai kaip tokiai, kaip vienam vienetui. Ten kalbama apie tai, kaip koordinuoti eurozonos valstybių makroekonominę politiką, kad būtų galima išspręsti euro zonos valstybėms skirtų rekomendacijų įgyventinimo problemą. Kai kuriuose rekomendacijos yra kalbama apie e, pajamų lygybės klausimą, apie mokesčius. E, komisija ką tik pradėjo sąžiningo apmokestinimo iniciatyvą. Kitaip tariant, kaip apmokestinti įmonės sažiningiau ir efektyviau. Ir netrukus, manau, galėsime jau ir apie tai daugiau informacijos jums pateikti. Pirmininkė, ačiū, kolegė Taisin, prašau, ponė komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nes pasinaudosiu vertėjų paslaugomis ir atsakysiu gimtąją kalbą. Pirmiausia, noriu atsakyti į Gutierės prieto klausimą. Tartautinio valiutos fondo tyrimas dėl turtinės neligybės didėjimo ir ta aplinkybė, kad didėjanti turtinė neligybė stabdo ekonomikos augimą, taip pat buvo patvirtinta ir e BPO atitinkamo tyrimo, kurio išvadose teigiama, kad e, turtinė nelgybė didėja ir tai, didėja, tai tampa kliūtimi ekonomikos augimui ir todėl bandoma e, pasitelkus e, tam tikras socialinės arba mokesčių priemonės e, perskirstyti tam tikrą turto dalį. Žinoma, mes tos tais tyrimais esame susipažinę, tačiau pirmiausia reikia įtikinti jų svarumu šių argumentų valstybės narės. Europa gali pasitelkti tik tai tam tikras priemonės raginant glaudžiau bendradarbiauti ir siekti bendromis pastogomis užsibrėžtų tikslų. Taigi e, atskirose šalims skirtose rekomendacijose taip pat ir pateikiami pasiūlymai ir priemonės, kaip pagerinti e, labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių padėtį, taip pat ir darbo rinkos srityje, konkrečiam šalims skirtose rekomendacijose yra e, pateikiami vairūs pasiūlymai ir priemonės tam, kad proceso raida pasikeistų į teigiamą pusę. Mes e, privalome labiau derinti veiksmus tarpusavį ir komisijoje apie tai daugiausiai diskutuojame, tačiau pasitelkdami turimas priemonės e, Taigi suderinamumas čia yra e, vienas iš e, svarbiausių mūsų tikslų, pasitelkus taip pat bendrai koordinavimo metodą, kalbantis tarpusavyje, bandant įtikinti vieni kitus, užsibrėžti tinkamus tikslus, kurių gyvendinimo reikia nuolat stebėti, taip pat ir Europos semestro priemonės įgyvendinant Europos semestro kontekste, tačiau nepažeidžiant turimų įgaliojimo sričių. Manau, kad e, vertinant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, galim padaryti išvadas, kad tų rekomendacijų rinkiniai tikrai yra pažymėti pakankamai rimtų socialinės politikos ženklų. Ačiū dabar žodžiu, ponė Moskovičiai. Kaip kad e, sakiau, 17 valstybių narių yra pateiktos rekomendacijos dėl mokestinių priemonių. Pirmiausia, turi būti sumažintas mokestinis spaudimas e, darbdaviams ir taip pat turi būti apmokestinimo pagrindas padidintas. Taigi, kaip kad sakiau kolegai Dambrovskijui, labai svarbu tai aptarti parlamente, net juk mes būtent parlamento prašymų ėmėme šių iniciatyvų. E, turime keletą pagrindinių krypčių toje pagrindinėje analizėje. Pirmiausia, pirma tendencija yra tai, kad įmonių e, mokesčių sistema nėra pritaikyta prie e, šiandieninės situacijos tai daugiau ketvirtojo dešimtmečio struktūra ir šiandienos sudėtingų struktūrų poreikių tai netitinka. Taigi mums reikalinga 21 amžiaus e, mokestinė sistema, kurios pagalba turime kovoti su neligybė, turime užtikrinti skaidrumą ir taip pat ta sistema turi užtikrinti, kad valstybės biudžetas neištuštėtų, nes dabar yra tokių e, mokesčių vengimo mechanizmų, kurių dėka įmonės nemoka jų. Taigi yra keletas pagrindinių krypčių čia numatyta. Pirmiausia, CCTB, Aksis projektas bus perimtas, Marijana jį puikiai žino, mes e, dviem etapais tai darysime. Pirmiausia, bus bendras uh, E, mokestinis pagrindas užtikrinamas. Kaip žinia, e, parlamentas pageidavo didesnio to mokestinio pagrindo mes taipogi. Tačiau pamatėme, kad pernelyg neapibrieštas požiūris, nekonkretus požiūris užblokavo visą tą procesą penki, per pastarosius penkerius metus. Antras dalykas - efektyvus veiksmingas apmokestinimas turėtų būti. Valstybės tiksliau subjektai, e, sukurantis e, daug kapitalo Europos Sąjungoje, neturėtų išvengti mokesčių. Taigi, kuo daugiau yra sukūriama turto, tuo daugiau turi būti apmokestinami tokie subjektai. Na ir trečias dalykas. Čia taipogi sieksime skaidrumo, kaip žinia yra automatinio keitimosi informa, informacija mokesčių srityje direktyva yra e, pradėta, tiksliau iniciatyva yra pateikta. E, taigi poveikio vertinimas ir viešasios konsultacijos yra numatytos. Skaidrumo veiksmai turi būti taipogi prie to priderinti. Na ir ketvirtas dalykas iš laiškų plaukiančių skaičiaus matau, kad naudinga buvo padaryti. Taigi Europos komisija parengė tą neimenšėjimą sąrašą, nes ne visi tretieji, trečiųjų šalių subjektai bendradarbiauja su mumis. Ir dabar jeigu viena ar kita šalis esanti e, e, sąraše būtų sulauktų kažkokių tai nuobaudų sankcijų, tai aš tik tai dėl to apsidžiaugčiau. Komisijos požiūris būtų progresyviai e, įgyvendinamas. Na ir dabar komisija siūlo taipogi e, ambicingą tą projektą, kurio dėka būtų įmonių e, mokestinė sistema pritaikyta 21 amžiaus realybės. Ačiū. Ačiū, ponai Moskovici. Kai kas iš jūsų kolegų prašė galimybės pasisakyti, nežinau, ar galėsim spontaniškų pasisakymų procedūrą surenkti, bet jeigu jūsų pavardė yra sąraše, tai tuomet galimybė paklausyti bus. Dabar pirmininkamą perduotų ponui kuris yra ekon komiteto pirmininkas. Jis pirmininkaus mūsų diskusijos antrajai pusiai. Ponas Gualtieri, ačiū Marita. Dabar. Šešėlėms pranešėms suteiksime galimybę klausti. Minutė su pusę kiekvienam šešėliniam pranešėjui. Socialdemokratų vardu klausomės Alfred Sancer. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite pasveikinti Europos komisiją, kuri patikslino reformų procesą, pateikė šalims skirtas rekomendacijas. Ir be to buvo sumažintas tos, tų, tų, tų, tų reformų kiekis, buvo pas, padidintas pasitikėjimas. E, augimas ekonomikos grįžta, pavyzdžiui, truputėlį Europos Sąjunga, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Trim, prisimenu, tarptautinių valiutos fondo verdiktą, kai, kas buvo pasakyta, reikėjo didinti augimą Europos Sąjungoje. Mes turime padaryti viską, kad būtų kovojama su nelegaliu nedarbu. Mes suprantame, koks trapus yra ekonomikos atsigavimas, tačiau struktūrinės reformos, e, kurių tikslas yra padaryti darbo rinką lankstesnę, gali turėti labai stiprių socialinių pasiekmių. E, tikriausiai sumažės e, gyvenimo lygis, atsiras daugiau skurdo tarp vyresnių ir jaunesnių žmonių, e, nepavyksta padidinti užimtumo, nes pasiūla, tas paklausa mažėja. Tad galiausiai rinkėjai spręs, kiek veiksmingos bus reformos. Italijoje, Prancūzijoje ir kitur vykę rinkimai rodo, kad Europos ekonomijos siūlomi sprendimai nėra patys tinkamiausi. Manau, kad mes skirtumus nepakankamai vertiname, o tie skirtumai vis auga. Daugelis piliečių taip pat yra kasdienių savo gyvenimo. Kai kurie regionai šiaurės ir pietų, pavyzdžiui, labai skiriasi. E, ma, mažas užimtumas, e, menkas darbo užmokestis, e, saugumo sumažėjimas. Tai yra uh, kasdienė situacija. E, atrodo, ekonominės politikos koordinavimas ir konvergencija yra painiojami su e, konvergencija, kalbant apie ekonominius rezultatus. Politinė konvergencija būtų pernelyg ankstyva, ko gero, ir dar esam tam nepasiruošę. Žmonėms gali susidaryti įspūdis, kad vietoj to, kad valdytume rinkus, būtent rinkos valdo Europą. Tad mano klausimas būtų toks, ar tas atsigavimas bus trapesnis ar ne po tos fiskalinės konsolidacijos. E, kaip bus su lankstumu, ko gero jis būtų reikalingas, ar jo bus daugiau, kad būtų galima padėti atsigauti šalims po tos krizės. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Sofija Ribeiro iš apie pietų galimybę klausti. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti tas pirmasias išvadas Tai reiškia, kad reikia didesnių politinių pastangų tam, kad būtų sugrįžta prie e, ilgalaikio augimo. Ekonominis augimas turėtų turėti teigiamą poveikio e, darbo rinkai ir apskritai jaunimo nedarbui, bet bent jau taip yra sakoma tyrimuose. Valstybės narės turi renkti naujas nuomonės, <coughs> skatintų ekonominį augimą. Buvo pasakyta, kad paramos pagalba uh, E, sukurtas augimas nėra toks svarus, kaip kad investicijų pagalba sukurtas augimas. Taigi be tokių investicijų programų kaip Junkerio planas, valstybės narės dar pačios turi imtis iniciatyvų ir reformų reikalingų. Taipogi čia reikėtų atsižvelgti ir į socialinių reformų e, pasiekmes mūsų piliečiams turi būti užtikrinta geresnė socialinė apsauga. Aš manau, kad tik tai su veiksminga eurozonos ekonomikos e, augimo pagalba valstybės narės galės sumažinti e, tą ekscesyvų deficitą. Na ir dar dėl tų socialinio apsaugos sistemų ir nedarbo problemos. E, čia subsidiarumo klausimas kyla pensijų srityje ir bedarbystės išmokų srityje ar kitų išmokų srityje yra nacionalinių skirtumų, e, dėl kurių yra daroma poveikio socialinių sistemų ilgalaikiškumui. Tačiau kiek į tai yra atsižvelgiama, kai kalbama apie struktūrinį deficitą? Be rekomendacijų surašytų, nereikėtų pamiršti, kad skaičiai negali užgošti tų didžiulių Europos piliečių dedamų pastangų. Būtent todėl Europos institucijos turi laikytis vieningo požiūrio, vienu balsu kalbėti. Juk negali Europos institucijos džiaugtis tuo, kad piliečiai e, pakelia taupimo programas ir paskui dar sakyti, kad situacija bloga, reikia dar papildomų pastangų. Pane Makintar. Dėkoju. Puiku matyti teigiamą komisijos vertinimą dėl Junktinės karalystės. Yra pasakyta, kad Junktinės karalystės ekonomika toliau auga, kad e, nedarbas mažėja ir kad e, užimtumas auks e, greičiau Taip sako Europos komisija, kad, kad tas augimas tieks 1,9 procentus. Ir praeitų savaitės duomenys rodo, kad taip ir yra. Tas metus darbo užmokestis yra didžiausias, 2 milijonai žmonių papildomai rado darbą ir puiku, kad daug moterų sugrįžo į darbo rinką. Komisija pabrėžė tą faktą, kad struktūrinės reformos ir laisva darbo rinka Junktinėje karalystėje turėjo palankų poveikį užimtumui vystytis. Per pastarį mėnesį ECOFIN taryba pateikė savo išvadas, kur pasakyta, jog būtinimtis politinių veiksmų ir įsipareigojimų atlikti struktūrinės reformas visose valstybėse narėse, įskaitant ir teisingų sąlygų sukūrimą ekonomikos augimui ir užimtumui. Jeigu pažiūrėtume, ką gali nuveikti tikrai svatėtum valstybėms narėms, ar Europos komisija sutiktų, kad reikėtų sumažinti tų sudėtingų teisės aktų e, skaičių, kad būtų galima sukurti palankę reguliavimo aplinką įmonėms, kad šios galėtų kurti darbo vietas. Ar komisija mano, jog at, kad mažindama e, teisės aktų kiekį, e, galima, kad mažinant vaistų kiekį būtų galima paskatinti darbo rinkos vystimasi ir užimtumo didėjimą. 16 iš 28 darbų valstybių narių pasirinko opt-out e, procedūrą, kalbant apie darbo rinkos organizavimą. Tad Europos komisija galėtų atsimti daug teisės aktų, kad valstybės narės galėtų sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. Ar jūs taip nemanote? Ačiū, sako pirmininkas. Ar norėtumėte atsakyti, ponė Dombrovski, žodis jums. Ponas Dombrovskis, dėkoju. Ačiū už užduotus klausimus. Atsakydamas į pirmąjį klausimą dėl eurozonos ekonominio augimo, galėčiau pasakyti štai ką, tas atsigavimas stiprėja, pavasario e, prognozijas buvo šiek tiek mažiau pozityvios negu dabartinės ir tas pozityvumas e, tvirtėja nes mes kalbame apie pusantro procento augimą šiemet eurozonoje. Tad mūsų užduotis yra dirbti toliau, kad stiprėtų tas ekonominis atsigyvimas. Tikime, kad įvairūs politiniai sprendimai, įskaitant ir taisančias priemonės, įskaitant ir fiskalinius kai kurios sprendimus, Mes mm, šiemet bus tos fiskalinės priemonės taip pat primtus ir gyvendinos. Mes manome, kad tų sprendimų mišinys yra tinkantis dabartiniam kontekstui. Yra to, kai kurių trumpalaikių faktorių, tokių kaip, pavyzdžiui, mažesnės naftos kainos, kaip e, pigesnės paskolos, kurias teikia Europos centrinis bankas, arba silpnesnis euras, Tai nebus tie faktoriai, kurie tęsis visą laiką, tad turime pasinaudoti išmintingai tuo dabar turimų laiku, kad galėtume spręsti struktūrinės problemas mūsų ekonomikose. Klausimas dabar dėl jaunimo nedarbo. Kaip žinia, tai yra vienas iš svarbiausių Europos komisijos prioritetų nes norime iš tikrųjų tinkamai gyveninti reikimas iniciatyvas mes paskelbėme valstybėms narėms teikiamas rekomendacijas susijusias su jaunimo garantija valstybės narys gali įgyvendinti kuo greičiau jaunimui skirtas problem, programas ir e, jau sakiau, kad kai kurie elementai yra paminėti komisijos ataskaitoje susijęs su prieš tai užduotų klausimų. Mes turime e, konvergencijos labai stiprų elementą. Svarbi konvergencija tarp valstybių narių, svarbi konvergencija pačiose valstybėse. E, svarbu, kad mažėtų skirtumai tarp šalių. Ir manau, kad turėtų būti sukurtos tinkamos, tinkamas socialinės apsaugos formas. Kai dėl jungtinės karalystės pasiekimų, taip, jūs teisi, jungtinė karalystė funkcionuoja gerai, rezultatai pasiekti yra geri, e, tačiau kai dėl teisės akto kompleksiškumo, tai norėčiau pasakyti štai, ką Europos komisija neseniai pradėjo taip vadinamą geresnio reguliavimo iniciatyvą. Ir tad e, mes turime pasižiūrėti, kaip užtikrinti geresnį ir efektyvesnį reguliavimą. Galbūt komisarai kiti, komentuodami šios klausimus, galės šitą pasakyti ir daugiau. Dėkoju. Kolegė Taisin, prašau. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Atsakydama į pono Santą klausimą, galiu tik tai pratesti valdžio mintį dėl to, kad mes norime užtikrinti minimalios socialinės apsaugos reikalavimus, kriterijus ir e, suderinti valstybių narių gyvendinamas priemonės tarpusavyje. Taigi aš raginu parlamento narius pritarti penkių pirmininkų rengiamam pranešimui tarp ir Europos parlamento pirmininko tam, kad sustartume Europos lygmenių dėl būtinybės stiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Pone Ribeiro, noriu pasakyti, atsakant į klausimą, kaip socialinės apsaugos sistemas padaryti tvaresnėmis Galiu tik pasakyti, kad tai iš tiesų yra didelis iššūkis, jeigu vertintume konkrečiom šalims skirtas rekomendacijas. Tai juose mes ir skatiname valstybės norės atinkamas priemonės įgyvendyti, nes mes galime tik pateikti rekomendacijas, nes socialinio saugumo sistemų finansavimas e, priklauso nuo valstybių narių ir e, tvari socialinės e, apsaugos sistema, tačiau atskirose valstybės narėse yra labai svarbi visai Europos Sąjungai. Būtent dėl šios priežasties mes daugiausiai ir pabrėžiame būtinybę gerinti padėtį tokiuose sritise kaip pensijų mokėjimas, sveikatos apsauga ir labai tinkamai būtina veiksmingai panaudoti turimas lėšas, nes atsižvelgiant į žmonių poreikius galima pasiekti daug geresnių rezultatų su maž, mažesnėmis finansinėmis e, priemonėmis. Poniai Makintar, atsakydama, noriu pasakyti, kad žinoma, mums e, reikia galbūt ne mažiau teisės aktų, tačiau mums reikia veiksmingesnių teisės aktų, nes teisės aktų reglamentų skaičius nebūtinai uh, nusako jų kokybę. Būtent dėl to komisija ir atlieka dabar atitinkamą galiojančių teisės aktų peržiūrą bent ES lygių ir aš tikiuosi, kad valstybės narės imsis panašių priemonių. <clears throat> Tas, tos dažnai pateikiamas nuorodos į investicijų paketą dažnai kalbama apie EFSA strateginių investicijų fondą. Tačiau reikia paminėti ir kitus aspektus susijusius, pavyzdžiui, su vidaus rinkos stiprinimu. Manau, kad reikia siekti tik didinti mūsų konkurencingumą, sudarant palankesnės sąlygas verslui, tačiau kartu ir nepamirštant mūsų socialinių įsipareigojimų ir šioje srityje mes taip pat galime padėti pagerinti. Ačiū. Pierre Moskovičiai žodis. Labai trumpai norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė Valdis dėl ryšio tarp ekonominės situacijos ir reformos. Taip, šiuo metu ekonomika atsigauna ir tai yra atspendima mūsų rekomendacijose. Tas atsigavimas yra cikliškas. Čia atitinkami yra reiškiniai tokie, kaip kad pavyzdžiui e, mažas energijos kainos, mažas palūkanos ir kiti reiškiniai. Mes taip pat manome, kad įmanoma bus išspręsti tam tikras eurozonos problemas. Tie duomenys yra e, rimti, tvirti, tačiau e, cikliški. Tai reiškia, kad tie visi cikliški procesai anksčiau ar vėliau sugrįžta į tą patį tašką. Niekas šiuo metu net negalvoja, kad reikia dabar sustabdyti reformas tam, kad būtų sustiprinta ekonomika nes dabar potencialas Europos ekonomikos yra labai mažas, jis yra tik tai 1 procento. Taigi tikslas būtų e, pakelti tą procentą. Komisijos e, rekomenduojamas trejatas būtų štai koksai e, biudžeto e, konsolidavimas, reformos, kurios e, nekenktų socialiniai sričiai ir taip pat investicijos Jeigu dabar palygintume skaičius buvusius prieš krizę ir dabartinius skaičius, tai 15 procentų e, būtų investicijų e, pokyčiai. Taigi, jeigu, turė, jeigu ir toliau tęsime tą e, linkme, tai situacija bus, nebus kokia. Taigi čia Junkerio planas labai svarbu šią prasme. Dėkoju plenarinėme posėdėje rytoj bus tvirtinamas Junkerio planas, tai bus dar vienas žingsnis pirmin, o dabar ponui Ilukė suteiksim žodį. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auf Deutsch sprechen. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu vokiškai, noriu duoti klausimą ponui Dombrovskijui. Norėčiau paklausti dėl padėties Junktinėje karalystėje ir Prancūzijoje. Abi šios šalis turi valstybės deficito, e, valstybės deficitas yra didesnis nei 3 procentai nuo BVP ir Prancūzijai trečią kartą buvo pradasta galimybė sumažinti šį biudžeto deficitą iki 2017 metų protestas terminas Prancūzijai parengtose rekomendacijose šis termino pratesimas yra vienareikšmiškai siejamas su būtinybė Prancūzijai įdėkti veiksmingas priemonės šioje srityje ir po birželio 10-2015 metų komisija ketina įvertinti, ar tos priemonės buvo tinkamai pradėtos įgyvendinti. Noriu paklausti, kokios priemonės Prancūzijoje buvo įgyvendintos, turint omenyje, kad jie dar kartą buvo pratestas biudžeto deficito sumažinimo terminas. Ir ir e, kokiamis, kokiais kriterijais vadovaudamas Kofinas nusprendė, kad atitinkamos priemonės įgyvendamas Junktinėje karalystėje yra neveiksmingos, kai tuo tarpu e, Prancūzijoje tokias priemonės e, tariamai yra veiksmingos. Ar čia nėra pasitelkiami dvigubi standartai verdinant padėti valstybėse, kurios priklauso eurozonai ir kurios nepriklauso eurozonai. Ačiū už atsakymą. Dabar Michaelis Toireris, Aldė frakcijos vardu, užduos savo klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė Tyson ir komisijos nariai Moskovičiai. Aš uh, Savo klausimą taip pat norėčiau sutelkti į konkrečiam šalims skirtas rekomendacijas. Viena vertus kalbame apie įsipareigojimus ir apie tai, kaip valstybės narės atsižvelgia į joms skirtas konkrečias rekomendacijas, jas įgyvendinama. Dažnai buvo minima, minimas e, nepakankamas tų uh, rekomendacijų įgyvendinimas ir e, ta aplinkybė, kad valstybės e, nepakankamai pastangų deda įgyvendinamos šios rekomendacijos, kokių priemonių komisija imasi, kad tos priemonės būtų įgyvendintos. Taip pat konkrečiom šalims skirtos rekomendacijos e, sudaro tokį įspūdį, lyg tai būtų bandoma išspręsti ekonominės problemas pasitelkus bendrai ekonominį planavimą. Europoje tuo tarpu žinome, kad ekonomikos saugimas labai smarkiai priklauso nuo to, kiek uh, ūkio subjektai sugeba uh, pasiūlyti rinkoje paklausių e, produktų. Taigi e, klaus, e, klausimas esminės svarbos čia kylantis yra, kiek apskritai tokios bendros planavimo priemonės gali paskatinti ekonomikos augimą, kaip vertinate diskusiją, kad stiprėjančios politinės jėgos mano, jog įgyvendinant politinės priemonės būtų galima sukurti naujų darbo vietų, kai tuo tarpu empirinė patirtis rodo, kad uh, tos uh, E, valstybių ekonomikos, kurios geriau pristaiko prie pasaulio rinkų poveikio, poreikių yra veiksmingesnės. Ačiū. Dabar Marian Harkin. Klaus. Ačiū. Komisijos nariai Dombrovski. Praėjusią dieną po penkių pirmininkų pranešimo paskelbimo ir po jungtinių e, tautų ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos atitinkamos ataskaitos paskelbimo dėl ekonominių procesų poveikio <clears throat> e, socialiniai situacijai. E, daugelis valstybių narių atitinkamos konvencijos netgi nėra ratifikavusios tarp jų ir Airija ir toje ataskaitoje teigiama, kad Airija reaguodama į krizę neproporcingai sumažino išlaidas socialiniai apsaugai, sveikatos apsaugai, kultūrai ir kitoms sritims ir buvo ypač pabrėžiamas neigiamas poveikis pažeidžiamos visuomenės grupėms. Viena iš specifinių rekomendacijų buvo užtikrinti kad taupimo priemonės pamažu e, būtų jų atsisakoma ir e, kad e, atsižvelgiant į pasiektą ekonomikos atsigavimo pažangą būtų skirimas didesnis dėmesys socialiniams reikalams vertinant padėti Airijoje. Gama taip pat vėl cituoju rekomendacijas sumažinti mm, taupimo priemonės ir jų naštą nepalankiausiamis sąlygomis gyvenčioms visuomenės grupėms. Taigi, bandant rasti bendrus sąlyčio taškus tarp šių dviejų ataskaitų, noriu užduoti klausimą, ar komisija atsižvelgia į visų narių prisimtus įsipareigojimus pagal Junktinių tautų žmogaus teisų konvenciją ir kitus tarptautinių, tarptautinius privalomus susitarimus ir jeigu taip, tai kaip į tai atsižvelgiate rengdami konkrečiom šalim skirtas rekomendacijas. Vienai Giegaldai žodis. <clears throat> Komisijos nariai, ačiū už tai, kad uh, pristatėte konkrečiam šalims skirtas rekomendacijas, jų dabartinį etapą. Dvi pastabas ir klausimus turėčiau. Kalbant apie šalims skirtas rekomendacijas, aplinkosaugos ligmo praktiškai iš jų išnyko, nors gairėse apie e, jį kalbama. 14 metais buvo parengtos 8 rekomendacijos, kuriuose siūloma tam tikri ekologiniai mokesčiai, taip pat trys rekomendacijos buvo pateiktas, pagal kurias turi būti sumažintos aplinkai žalą keliančios subsidijos ir 70 rekomendacijų buvo pateiktas siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir pereimo prie atsinaujinančio energijos išteklių. 15 metais tik viena rekomendacija buvo susijusių su ekologiniu mokesčiu įvedimu, nei vienos rekomendacijos nebuvo e, dėl aplinkai žalingų subsidijų ir dėl pereimo prie atsinaujinančių energijos išteklių praktiškai buvo atsisakyta visos ekologinės darbo tvarkės e, ir todėl e, esu tuo labai nusivylęs, tai visiškai netitinka anksčiau komisijos mums duotų pažadų, jūs praktiškai atsisakėte ambicingos aplinkos saugės darbo atvarkės, noriu paklausti, kokia yra to priežastis. Manau, kad ekonomikos žalinimas yra prasmingas ir stiprinant ekonomikos konkurencingumą, kodėl jo nesijimama. Ir paskutinis klausimas yra susijęs su valstybių narių e, <clears throat> atsižvelgimu į joms skirtas rekomendacijas siekiant įsiaiškinti, ar valstybės narės šios rekomendacijos įgyvenimą, ar reikia jums įsigilinti į labai daug jų parengiamų dokumentų, kodėl nebūtų galima e, parengti atskirų palyginamųjų lentelių, pagal kurias būtų galima vertinti, ar valstybės narės rimtai vertina šios rekomendacijos ar ne. Dėkoju, ponas Zangrovskis. Pradėsiu nuo E, atsakymo dėl ekonominių aspektų, dėl perviršinio deficito Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje ir e, kitur. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad Junktinė karalystė yra ta šalis, kur netaikomas valdysenos procedūros įprastinės ir sankcijų mechanizmai. Taigi, Junktinės karalystės atveju e, e, mes, jeigu matome, kad nes, nesprendžiamas per viešinio deficito klausimas, mes galime imtis kai kurių procedūrų, o Prancūzija štai, pažiūrėjau, priklauso toms šalims, kur taikomas įprastinis valdysenos mechanizmas ir, kaip jau sakiau, Prancūzija turėjo pateikti e, siūlymus iki birželio 10 dienos. Reikėtų pasakyti, štai ką, kai iki 2017 pratesėme tą laikotarpį, e, mes supratome, kad Prancūzijai reikia daugiau fiskalinių ir struktūrinių reformų, fiskalinių reformų 0,2 procentai BVP tiek buvo pasiektas e, pagerinimas sprendžiant fiskalinio deficito problemą ir taryba priėmė atitinkamą sprendimą. Dabar yra vertinamas Prancūzijos siūlymas, atsižvelgiant į tarybos rekomendacijas. Analizė situacijos bus pateikta šiek tiek vėliau, tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad svarbu yra tai, kad jungtiniai karalystiai kai kurios procedūros yra netaikomos, o tarpu, kai Prancūzijai jos yra taikomos. Ir dėl to atsiranda tam tikrų skirtumų. Dabar dėl šalims specifinių rekomendacijų taikymu. E, norėtume pasakyti, kad labai svarbu, kad šalis laikytų savomis e, tas rekomendacijas ir tas ir yra daroma, siekiama to, mes suprantame valstybių narių susirūpinimą, suprantame mūsų rekomendacijų vertinimus ir mes siekiame labiau subalansuotų sprendimų kurie būtų primtesni valstybėms narėms ir kurie būtų gyvybingi. Kai dėl to bendro planavimo, tai bus kalbama apie rinkos pasidalimą, kalbėsime apie vieningaus valiutos klausimą, ekonominę ir pinigų sąjungą, kalbėsime apie tai, jog būtina koordinuoti kai kurias politikas ir tai yra tie dalykai, prie kurių jau yra dirbama dabar. Dėl jungtinių tautų dokumentų. Jūs ko gero atsižvelgėte ir tarptautinę aplinką, mes joje dirbame nulatos, mes pabrėžiame, jog mūsų tikslas yra sustiprinti ir socialinę dimenciją gyventinant Europos semestrą. Ir manau, kad Marijanna kalbės apie tai šiek tiek detaliau. Dar dėl aplinkosaugos dimensijos. Kaip jau sakiau, įvadinėse pastabose šį kartą mes pasitelkėme tą patikslintą požiūrį, pateikėm rekomendacijas ir mes siūlome taikyti vieną principą, stengiamės nedubliuoti politikų ir E, apžvelgti daugelį politikos ryčių. Aš sakyčiau, kad yra tokių dalykų, kai, kalma, kai galima kalbėti apie energetikos efektyvumą, apie emisijų klausimą. Yra įvairių galimų formatų tiems klausimams. Kai kurios rekomendacijos teiktos specifiniam šalims išnyko, tačiau tai nereiškia, kad komisija nustojo stebėti tų rekomendacijų įgyvendinimą. Jeigu matome, kad e, kyla didesnės problemos ar kai nukrypsama nuo rekomendacijų, tada galima grįžti prie jų aptarimų. Dėkoju. Trumpai norėčiau papildyti valdį. Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Čia reikia paminėti vieną dalyką, kuris yra labai svarbus. Abi šalis gavo naują laikotarpį tam, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus dėl biudžeto deficito mažinimo. 16-17 metams buvo pratęsęs laikotarpis. Ir nei viena iš jų nėra palankesnė situacija už kitą, nes laikotarpis tas pats. Ir kolega teisingai paminėjo, kad Prancūzija trečią kartą turi įgyveninti panašias priemonės. Manau, kad visi žinome, jog Junktinė karalystė nėra eurozonos narė. Prisimti jos įsipareigojimai yra mažiau saisantis negu Prancūzijos prisimti įsipareigojimai. Ir sprendimų pasiekmes irgi nėra tokios didelės ir mažiau staisančius, kaip jau sakiau. Atsiprašau. O, ponė Luka, tęsiu atsakymas. Antras skirtumas yra štai toks. Jungtiniai karalystėje mes turėjome pareikšti pastabą, jog nebuvom tasi efektyvių veiksmų. Tai buvo senos rekomendacijos pateiktos 2009-aisiais dar buvo sakoma, kad 1,75 procentais per metus turi būti sumažintas deficitas. Taip neatsitiko ir būtent dėl to mes konstatuojame, kad nebuvo imtasi efektyvių veiksmų. Ir turėjome numatyti naują laikotarpį. Prancūzijos situacija kitokia, kadangi mes Esame numatę tris laikotarpius Prancūzijoje, buvo tris laikotarpius, nu, dabar trečias. Ir irgi nebuvo efektyvių veiksmų. Dabar tikriname, kas vyksta, kas vyksta 2015-aisiais. Ir pateiksime netrukus savo vertinimus. Jūs minite e, sutartis ir minite e, tas sutartis, tačiau reikalingas yra tam tikras objektivumas. E, rekomendacijų laikymas savomis yra svarbus dalykas, tačiau labai sunku įvertinti, kiek procentų tų rekomendacijų yra laikomasi. Jis apie 15 procentų siekia. Statistika nėra daug žadanti, tačiau kuo tos rekomendacijos atrodo labiau išorinės, tuo mažiau joms pritarėm ar jos tuo mažiau įgyvendinamos. Būtent dėl to mes norime, kad situacija keistusi ir būtent dėl to, kaip jau sakiau, lygiai tas pats yra apie e, aplinkos saugos ryties apmokestinimą pasakytina. Būtent dėl to mes teikime mažiau rekomendacijų, bet teikime jas labiau strateginės, paliekant tam tikrą atvirumą. Manome, jog mums tenka pareiga išaiškinti čia nacionaliniams parlamentams, šalių visuomenėms, kam tų rekomendacijų reikia būtina, tai išaiškinti ir Europos parlamentui ir manau, kad tik to, tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad tos, toms rekomendacijoms bus labiau pritariama ir kad jų bus labiau laikomasi. Ačiū. Thank you. Pirmininkas, ačiū. Prašom. Atsiprašau. Pamiršau atsakyti dar vieną klausimą dėl informacijos vertinimo, dėl įgyvendinimo. Ponas Gygolt uždavė šį klausimą. Na taip, netaip sunku vertinti tas lenteles. Tai yra savotiškai lik orų prognozės, biuletenis. Ir Mm, tai leidžia pamatyti, ar buvo pasiekta pažangos, truputis pažangos, didelės pažangos, tai yra toks kaip bendras paveikslas, tad vertinti tikrai nėra sunku. Nes tos lentelės yra, kaip pasakiau, orų suvestinės, jas galima peržvelgti nesunkiai tarpusavį lyginti. Atsiprašau, sako kalbėtos, mes atlikom analizę, tačiau nėra palyginamosios lentelės visoms valstybėms narėms kurią būtų galima panaudoti, paspausti kai kurioms valstybėms narėms. Ši lentelė labai techniškai atrodo, ji tokia ir yra, ir būtent, ir jinai blogai padaryta, ir gaila dėl to. Tai neleidžia jums labiau paspausti atsiliekančių valstybių narių. Also... Pabandysime padaryti lentelę ir visoms valstybėms narėms. Nes mūsų interesas yra turėti tokią informaciją, kuri leisų matyti visą paveikslą. Palyginti valstybių narių pasiektą pažangą ir valstybės narės tarpusavį. Ačiū. Marijanai, norėjai kažką pridurti? Marijana, ar norėjai kažką pridurti? Trumpai, ponės Harkin, klausimą atsakysiu dėl e, valstybių narių įsipareigojimų derinimo su mūsų įsipareigojimais e, žmogaus teisų kontekste, tačiau turime atsižvelgti į tikrovę. Tikrovė yra tokia, kad mes turime kartu dirbti trimis frontais, turime spręsti biudžeto problemas, tą ir darome. Taip pat e, šiuo metu situacija yra palanki, turime ją pasinaudoti. Antra, turime gyvendinti struktūrinės reformas tam, kad e, daugiau atsirastų tvarumam, tam, kad e, ateityje padėtis būtų tvaresnė e, ir puikiai žinote, kad tam mums reikia pasitelkti daugiau investicijų ir tam ir buvo pasiūlytas e, investicijų paketas. Nu, trečia, ekonomikos augimo apžvalga yra rengiama nuo praėjusiu metu lapkričio mėnesį, tačiau vertinant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir padėti skirtingose šalise tai e, kai kuriuose iš jų, tarp jų ir Airijoje, reikia e, įgyvendinti daugiau priemonių tam, kad būtų galima labiau apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės ir nepalikti jų nuo šalyje, siekiant vien tik tai bendro ekonomikos augimo. Patrik Lejarik dabar, guoja frakcijos vardu. Uh, Ačiū, gerbėmėjai ponios ir ponai komisarai. Dėkoju Jums už paaiškinimus, tačiau vienas dalykas mane stebina. Kad ir kokia bebūtų situacija, visada teikiamos tos pačios rekomendacijos. Ir visiems vienodos tos rekomendacijos visą laiką prieš skurdą, prieš viešo turto pardavimą e, privačiam sektoriui, prieš spaudimą darbdaviams. Ponai Moskovici, norėčiau pasakyti, kad galbūt anksčiau augimo nebuvo, rekomendacijos buvo reikalingos, taupimas buvo reikalingas, tačiau dabar, kai atsiranda augimas, reikia nesilpninti tuos elementus, o stiprinti. Vienas dalykas čia e, šlubuoja. Niekas nekalba apie didžiulius bankų ir didžiulių tartautinių bendrovių gaunamus pelnus. Niekas e, nekalba apie tai, kad bankai turėtų kitokio tipo paskolas teikti tam, kad būtų tos paskolos, pavyzdžiui, tam, kad paskolos, pavyzdžiui, darbo vietas ir darbo vietų kūrimui ir aplinkai naudingos būtų. Na, aš galbūt nesigilinsiu tai, tačiau prieš parengiant pranešimus, prieš rengiant pranešimą, kodėlgi negalima būtų apžvalgos rekomendacijų parengti ir augimo e, strategijos apžvalgos parengti, tačiau iš žmonių perspektyvos, o ne iš ekonominės perspektyvos vietoj to, kad mums kalbėtumėte apie naująją sustiprintą pinigų ir valiutų sąjungą, e, kada kalbėsite apie socialinę, demokratinę ir ekologinę Europą ir sąjungą tiksliau. Ačiū dabar žodis Karimai Dėlį. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ponas ir pon, ponai ir ponas komisarai. Kalbėtas mikrofonas neveikia. Gal jūs persiskite kitur, bus paprasčiau. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai komisijos nariai, ar jūs atsisakėte skurdo e, mažinimo tikslų, kurie yra nustatyti Europo 2020 strategijoje? Jeigu taip yra, tai aš tada labai pikta bus, piktai kalbėsiu. Ponios, ponai ir ponios komisijos nariai, kaip, ką jūs konkrečiai darysite tam, kad e, kovotumėte su skurdu, mažintumėte skirtumus, kurie didėja net ir Junktinėje karalystėje, kai e, benamių ir skurstančių darbuotojų skaičius didėja ir kai e, netinkamo būsto e, skaičius e, didėja. Dabar jūs kalbate apie sumažinimą trešdalių, tačiau ar rekomendacijų, tačiau ar galite mums dabar pasakyti, koks yra socialinis turinys tų likusių rekomendacijų? Mums reikia kur yra tos grinai socialios rekomendacijos. Mes jau kurį laiką, ilgus metus tiksliau, šiame parlamente kalbame apie minimalius socialinius standartus, apie minimalias pajamas. apie žalinimo darbo tvarkę. 21 amžius bus ekologijos ir energetikos amžius. Taigi dabar tų žaliųjų darbo vietų ateitis yra energetinėme veiksmingume ir e, atsinaujinančios energijos srityje. Taigi kaip jūs tai trauksite į e, Europos semestrą? Gerbiamas ponė Moskovici, jūs buvote Prancūzijos ekonomikos ministras. Taigi kaip jūs užtikrinsite ES biudžetą? E, su bedarbystės fondo įtraukimu į jį. Kaip jūs tai darysite? Juk tai yra skubiai svesnės klausimas. Pirmininkas prašo laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, kitų atveju neliks laiko visiems ir nebus laiko atsakymams. Viena minutė visiems yra skiriama, e, na, o dvi minutės tai yra tikrai daug. Marisa Matijas. Gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiami komisijos nariai, už tai, kad dalyvaujate šiame posėdėje. Pirmiausia, norėčiau vieną pastabą išsakyti. Kas kartą, kai yra kalbama apie įsisavinimą rekomendacijų, mums tai labai keistai skamba. Keista tai, kad ES ir komisija ir toliau kalba apie tą įsisavinimą, o pati komisija tik tai grasina ir šantažuoja valstybės narės dėl rekomendacijų ir e, įgyvendinamų priemonių. Pakanka pasižiūrėti tai, kas vyksta Graikijoje, taip pat e, tas pats nutiko ir su kitomis šalimis anksčiau. Tačiau benagrinėjant šias rekomendacijas man kyla kitas klausimas. Vietoj to, kad būtų sprendžiamos problemos, komisija siūlo taikyti visą laiką tuos pačius sprendimus, nepaisant to, kokie buvo praeitėje tie rezultatai. Taigi vietoj to, kad būtų ieškoma sprendimų, kuriamos yra naujos problemos. Naujos institucijų kuriamos problemos būtų viešųjų pensijų sistemų tvarumo problemas, problemos. Ši nauja problema atsiradusi gali pateisinti naujus sumažinimus. Na, o ko gero vienintelis, pro, vienintelė problema tų socialinių apsaugos sistemų yra e, bedarbystė, nedarbas sukurtas dėl atsiradęs dėl e, taupimo programų. Portugalijoje vien tik tai 500 tūkstančių darbo vietų buvo panaikinta. 300 tūkstančių portugalų išvyko iš šalies. Ir jeigu jie nebūtų išvykę, tai būtų visai kitokia situacija e, socialinės apsaugos sistemos srityje. Taigi, kada jūs nustosite kurti problemas? Taigi dabar specifinės tos rekomendacijos yra makroekonomikos neišmanimo didžiausias pavyzdys, kurį dabar komisija rodo. Aš kaip tik baigiu savo pasisakymą. Ačiū. Lavaldėja. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Visą laiką mums yra pasakomos tos pačios istorijos, kalbama apie biudžeto konsolidavimą, yra teikiamos rekomendacijos atskiroms šalims, jūs skatinate augimą, tačiau kaip tai darote? numatote tam tikras prievolės ir sankcijas, jeigu prievolių ir įsipareigojimų nėra laikomasi. Taigi man natūraliai kyla klausimas, ar ne iš čia atsiranda tas veidmainiškumas, bandama pritarti vieniems dalykams ir kritikuoti kitus, Ponės Teisant, aš labai vertinu jūsų darbą, tačiau man labai nesmagu iš jūsų girdėti, kai jūs sakote, kad įmanoma dabar e, gyventi laisviau, nes nedarbas yra maždaug 11,5 procentų yra. Pabandykime dabar tuos procentus išreikšti konkrečiais skaičiai žmonių. Ar jūs įsivaizduojate, kiek žmonių Europoje šiuo metu neoriomis, nežmogiškomis sąlygomis gyvena? kada bus pagaliau suprasta, kad mūsų šalims, mūsų Europai reikia, reikia radikalių pokyčių, reikia vienos realios struktūrinės reformos, tai yra socialinės apsaugos reformos Niekas to žodžio neištarė. Jūs minėjote, tiksliau, kalbėjote apie socialius dalykus, socialinį žodį naudojate, na, o aš čia esu tam, kad ginčiau ES piliečius. Ir iš jūsų lūpų niekada neišgirdau e, nei, nieko, kas padėtų užtikrinti piliečiams orumą ir solidarumą. Ar supratote mano žodžius dabar? Kitiems kalbėtams laiko dėja nebelieka. Ir manau, kad komisarai maloniai sutiks atsakyti užduotus klausimus. Tompaninkė Tirlarė dar klausia. Ačiū pirmininkė, kuo labiau į vakarą, tuo ilgesnis tampa mūsų kalbėjimo laikas. Aš dar kalbėti apie nedarbą. Ir jo sprendimo būdus. Noriu pastebėti, kad gegužės 13 dienos šalims skirtose rekomendacijose nedarbui skiriama mažiau dėmesio. Tai reiškia, kad šis klausimas daugiau nėra prioritetinis komisijos darbo atvarkė ir kalbant apie ilgalaikį nedarbą, kuris daugelį valstybių narių yra tikrai labai didelė problema, ar komisija dar ketina imtis papildomų priemonių ją spręsti. Ačiū. Tomas man dabar klauso. Ačiū manau, kad šis e, pirmasis pasikeitimas nuomonėmis buvo labai svarbus, siekiant pabrėžti, kad e, čia kalbame apie šalims skirtas rekomendacijas, tai yra pasiūlymus, o ne kokius nors reglamentus e, laikantis ir nepažeidžiant subsidirimo principo ir tokiu būdu mes galime daryti tam tikrą spaudimą ir pasiekti, kad nereiks valstybių narių statyti prie gėdos stulpo, tik tai įvardinti jų pasiektą pažangą. Marian Taisin noriu pasakyti, kad labai e, svarbus valstybėse narėse e, yra tokie aspektai kaip veiksmingos darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemos, tačiau klausimas yra, ar pasinaudojama visomis, ar pasinaudojama visomis turimomis socialinės apsaugos priemonėmis ir kaip padaryti, kad jos būtų išnaudojamas. Aš, pavyzdžiui, noriu kreipti dėmesį į padėtį švietimo sistemoje, kuomet labai daug jaunų žmonių nesugeba baigti vidurinės mokyklos ir kai kurios valstybės narės, valstybėse narėse ir jų institucijos nebendarbiavo pakankamai tarpusavėje, neužsibrėžia, nenusistato atitinkamų prioritetų tam, kad e, tas išskirtas, pastebėtas problemas galėtų veiksmingai spręsti. Taip pat reikia kalbėti apie taupimo politikos tarpusavio santykių su investicijomis ir jis yra pakankamai glaudus, nesutvarkė biudžetinės padėties, mes sugebė, nesugebėsime investuoti ir kurti naujų darbo vietų, kaip esate pasirengę užtikrinti tą tinkamą pusiausvę tarp taupimo ir investicijų. Anemans dabar. Mikrofoną išjungkite, prašau, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė mes tiek daug dėmesio e, skiriame šalims skirtoms rekomendacijoms ir makroekonominėms problemams, tuo tarpu e, per mažai dėmesio skiriame e, padėčiai atskirų visuomenės grupių ir patenkame tokią padėtį, kai Vokietija, kuris stipriausia ekonomika ES ir eurozonoje, gauna blogesnį įvertinimą nei Belgija, turint omenyje, kad Vokietija e, yra smerkiama kaip per daug konkurencinga, taigi Vokietijai siūloma e, atitinkamos priemonės dėkti, kad savo konkurencingumą mažintų, tuo tarpu Belgija, kurios biudžeto deficitas yra Tai didžiulis, nedarbo problemos yra didelis ir vertinimo geriau. Aš noriu paklausti, e, kokiu struktūriniu priemonių ėmėsi federalinė Belgijos valdžia per pastarusius metus tam, kad pagerintų makroekonominę padėtį. Ir taip pat, ponia komisijos narė, kokiu priemonių ketinate imtis Belgijoje tam, kad spręstumėte jaunimo nedarbo problemą, tam, kad statistiniai duomenys ir bendri rezultatai būtų geresnį ponai balas žodis. Ačiū. Dabar ekonomikos struktūrinio augimo problemą bandome spręsti. Tačiau jeigu į Prancūzijos rekomendacijas pasižiūrėti, tai e, mokestinė našta būtų mažinama e, darbdaviams, dereglamentuojama darbo rinka. Na, tie sprendimai yra tradiciniai, tačiau niekas čia nekalba apie realias problemas, kaip kad, pavyzdžiui, integruoti e, gynybos e, e, išlaidas į biudžetą, kaip, pavyzdžiui, demografijos iššūkius čia apimti, kaip, pavyzdžiui, mokyklą lankančių vaikų skaičiaus mažėjimą čia įtraukti. Taip pat nekalbama apie būtinybę E, apie būstų trūkumą, apie būtinybę būstus aprūpinti. Niekas čia nieko nesako apie inovacijas, apie perimą prie ekologinių e, priemonių. Taigi viso to čia nėra. Taigi, gerbėmiai komisarai, ar nereikėtų pakeisti požiūrio ir pradėti kalbėti šiek tiek kitaip? Ačiū. Spontaniškų pasisakymų procedūros metu galiu tik vienam kalbėtojui. Pone Sanders, skirt galimybę klausti. Ačiū pirmininkė, gerbiami komisijos nariai. Taip, ekonominė situacija šiandieninė yra palankesnė ir pamažu, bet ekonominis augimas e, sugrįžta, nepaisant to, kad jis dar yra e, netoks jau ir greitas, kaip pasakė komisaras e, Dombrovskis. E, tas grįžimas prie ekonominio augimo turi labai skirtingo poveikio valstybėse narėse. Tas poveikis labai skirtingas skirtingoms bedarbių kategorijoms. Jau buvo tai pasakyta, kad yra tam tikras bedarbių e, tam tikra bedarbių grupė, kuriai tai yra nenaud... jokios naudos neatneša tas ekonominis augimas, tai būtų ilgalaikiai bedarbiai. Norėčiau dabar paklausti, kokiu iniciatyvu Europos komisija yra numačiusi e, šiais reičiai ir koks, koks finansavimas būtų numatytas tam, kad būtų kovojama su beda... ilgalaikė nedarbystė. Ačiū. E, dabar žodis komisarui Dombrovskijui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į tam tikras klausimų grupės, nes kai kurie iš tų klausimų buvo nukreipti tą pačią kryptim. Pirmiausia, dėl socialinės apsaugos, socialinės e, sąjungos keletas parlamento narių kėlė šį klausimą. Klausėte, ką mes veikiame dabar, kad sustiprintume Europos Sąjungos semestro socialinę dimenciją įskaitant ir panaudojimą semestre e, bedarbystės rodiklių. Aš jau sakiau, kad buvo pateiktas iniciatyvos susijusios su konvergencija tarp valstybių narių ir valstybėse narėse, nes svarbu e, spręsti skurdo problemą, nedarbo problemų, būtina užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą tam įmamas iniciatyvų. Taip pat pranešime nesutikčiau su tą formuluotę, kad jūs parengėte pirmininkavimo darbotvarkė, bet juk taip nėra, tą ją parengė Europos komisija su Europos parlamentu ir mm, tai nereiškia, kad mes turime dirbti vieni prieš kitus, tiesiog mes dirbame visi kartu, kaip atskirs institucijos, siekdami, siekdamos tos paties tikslo. E, nedarbo problemą minėjo keletas klaususių parlamento narių. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Turime spręsti šią problemą kuo greičiau, kad paskatintume ekonomikos saugimą ir užimtumą. Būtina kalbėti apie tam pritaikytas socialinės apsaugos priemonės, skatinti profesinį mokymą, mokymasi visą gyvenimą, nes yra žmonių, kurie šiandien turi įgūdžių, kurie yra reikalingi darbo rinkoje. Lygiai taip pat su jaunimu, mažinti jo nedarbą, lygiai taip pat svarbu pasinaudoti turimomis priemonėmis. Ir būtų puiku, jeigu jaunimo iniciatyva, jaunimo šitų iniciatyva būtų gyvendinta kuo greičiau. Kitas klausimas buvo susijęs štai su kuo su Vokietija ir kitomis valstybėmis narimis. Aš nematau čia jokios prieš priešos Vokietijos ir kitų valstybių. Tiesiog yra valstybių narių, kurios dar turi fiskalinės erdvės ir turėtų tą erdvę tinkamai naudotis, kad paskatintų investicijas. Savo makroekonominio disbalanso procedūroje mes esame numatę 6 procentų BVP rodiklį. Jeigu valstybė narė peržengia šį, šią ribą, tai tuomet e, stebime situaciją iš arti ir aiškinamės, kodėl nutiko taip ar kitaip. Tad manyčiau, kad Vokietijoje pateiktos rekomendacijos tikslas yra paskatinti investicijas Vokietija beveik kitako tą ir daro, nes paskelbė apie savo investicijas kitiems trejiems metams investicijų paketas yra nukreiptas į regionus, tai prisidės prie Junkerio plano priemonių. Ir tai yra tikrai žingsniai teisinga linkme, tačiau sustoti prie to nederėtų, tiesiog reikia nepraleisti progos įgyveninti efektyvio jaunimo iniciatyvą. Atsiprašau, sako pirinkas, padariau klaidą, nes ponas Varzani buvo sąraše. E, jūs sėdėjote ne ten, kur sėdi socialdemokratų frakcijos narys, suteiksiu jums žodį, bet maksimum minutė, jeigu norite užduoti klausimą dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už man suteiktą progą techninis grinai dalykas, e, apie kurį norėjau paklausti. E, turime nedarbo statistiką. Tartotė darbo organizacija ir kitos organizacijos laiko įdarbintai žmonės, netgi tuos, kurie turi bent valandą darbo per savaitę. Pavyzdžiui, Vengrijoje situacija yra įdomi. Pavyzdžiui, yra tokių, pavyzdžiui, bengras, kuris dirba valandą Junėje karalystėje, tad skaičiuojant to žmonės tikrai reikėtų tai atkreipdėmėsi, jūs taip nemanote. Tai štai kaip reikia paklausiu. Ačiū. Pone Taisen žodis atsakyti, prašau. Eh, Ačiū pirmininkė, pirmi pirmininkai. Buvo išsakytos pastabos, kurios adresuotos eh, arba apriepia veikiau ne žmonių, o sisteminės bėdas, aš noriu atkreipti dėmesį, kad komisija deda visas pastangas, kad tarnautų Europos žmonėms, ar kalbėtume apie tam tikrą finansinę atsakomybę arba struktūrinės reformas, visuomet siekiame sudaryti geresnės sąlygas, kad žmonės turėtų daugiau galimybių pasididinti savo pajamas, dirbti tinkamą, deramą darbą ir e, jiems būtų užtikrinta tinkama socialinė apsauga. Kai kurie parlamento kolegos minėjo tam tikrus tikslus, kurių būtina siekti, daugumai jų galima pritarti, tačiau noriu tik pastebėti, kad mes vadovaujamės atitinkamais teisės aktais, kurie galioja. Mes neturime įgaliojimų kai kuriuose sritise, kuriuose įgaliojimai priklauso valstybėms narėms ir mes pagal Europą 2000. 20 programą ir kitas valdymo programas bendradarbiavame su valstybėmis narėmis ir siekiame užsibrėžtų tikslų, tačiau daugelį sričių Europa neturi lemiamo žodžio, valstybės narės pačios turi priimti. Galutinius sprendimus taip pat buvome kritikuojami dėl to, kad per daug dėmesio skirime socialinio saugumo sistemų tvarumui, pirmiausiai pensijų srityje ir sveikatos apsaugos srityje, kur, kurioms daugiausia dėmesio skiriama šalims skirtose rekomendacijose. Dar kartą atkreipti dėmesio į tai, e, dėmesio į tai, kad valstybės narės pačios prašo daugiau dėmesio skirti jų pensijų sistemoms yra parengiami ilgalaikės trukmės projektai ir mūsų yra prašoma šios projektus įvertinti, tą mes ir padarėme. Tai, e, tačiau noriu pasakyti, kad mes turime pasirūpinti socialinę apsaugą, socialiniu saugumu ne tik dabar, tačiau ir tai ties kartu socialinio saugumo tam yra e, būtinas e, tvarumas. Ponas Fandakendelaras klausė kodėl e, dabartinėse rekomendacijose skirima mažiau dėmesio jaunimo nedarbui nei ankstesnėse ir kokiu priemonių ketiname imtis, kad spręstume jaunimo nedarbo, ilgalaikio nedarbo problemas. Aš noriu pasakyti, kad iš ankstinis finansavimas jaunimo e, garantijoms ir jaunimo įdarbinimo iniciatyvoms buvo padidintas 30 procentų ir valstybėms narėms skiriame avansinę paramą tam, kad valstybės, kurios susiduria su finansinėmis kliūtimis, galėtų pradėti plataus masto projektus įgyvendinti ir tikrai esame dėkingi Europos parlamentui už parodytą paramą, sprendžiant šios klausimus ir tai tikrai parodo, kad jaunimo nedarbas mums yra labai svarbi problema, kalbant apie pažangą valstybės narėse, kovojant su jaunimo nedarbu. Iki šių metų pabaigos valstybėse narėse bus renkami duomenys, 2016 bus atliekama šių duomenų analizė, e, įvertinant, kaip jaunimo garantijų programa yra įgyvendinama, tačiau, kad šis įvertinimas būtų kankamai aukšto lygio, mes turime glaudžiai bendradauti su valstybių narių kompetingomis institucijomis tam, kad pagal daugiametę finansinę programą skirtume atitinkamas finansinės lėšas kovoti su jaunimo nedarbu ir skirus šias lėšas turime matyti ir uh, apčiuopiamų rezultatų, tam, kad galėtume tų lėšų panaudojimą pateisinti. Nemažai kolegų uždavė klausimą, tai mūsų priemonės susijusios su ilgalaikio nedarbo mažinimu. Ilgalaikis nedarbas tikrai yra labai opi problema Dabar matome, kad bendras nedarbo lygis e, pamažu mažėja ir mes tikrai e, nesidžiaugiame tuo, kad nedarbo lygis šiuo metu sviruoja nuo 9 iki 11 procentų. Mes e, puikiai suprantame, kad tas nedarbo lygis yra per didelis, bendras nedarbo lygis, nors nežymiai, tačiau madėja, tačiau ilgalaikės nedarbas, ilgalaikio nedarbo lygis kai kuriuose šalise netgi didėja ir turime imtis atitinkamų priemonių, kad padėtį pakeistume kitą savaitę ir vasaros metu mes pateiksime atitinkamus pasiūlymus, kaip pasinaudoti europiniais fondais tam, kad valstybėms narėms būtų galima teikti individualią paramą siekiant kovoti su ilgalaikiu nedarbu, nes e, tos problemos yra susijusios ne vien tik su darbo vietų paieška, ilgalaikiai bedarbiai turi taip pat ir socialinių problemų, problemų su vaikų priežiūra, todėl mes parengsime tinkamas rekomendacijas valstybėms narėms, pasinaudosime ir uh, stabilumo fondo lėšomis, reaguojant į Tomo mano klausimą, taip e, mes turime reformuoti darbo rinką, vykdyti aktyvesnę įdarbinimo politiką, vykdyti darbo rinkos segmentavimą ir e, iš tiesų mes šiomis priemonėmis tikrai nenorime uh, sumažinti bendro socialinės apsaugos lygio. Mes norime pasiekti, kad priemonės būtų taikomos visiems, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje tam, kad jaunimas, jaunimo atstovai galėtų rasti savo vietą darbo rinkoje. Tie tos e, laikinos trukmės darbo sutartys galbūt yra neblogas dalykas siekiant pradėti e, profesinę veiklą, įsitvirtinti darbo rinkoje, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tokios sutartys tikrai neturėtų būti pasišnėjimas nuolat. Tam, kad galėtume veiksmingiau konkuruoti pasaulyme kontekste, reikia bendrą padėtį gerinti, kalbant apie tam tikrus statistinius arba mūsų priemonės, kurios būtų gyvenamas Belgijoje Noriu pasakyti, kad Belgija jokių specifinių priemonių nerengėme, mes dirbame Europos labui ir e, mes siekime bendrai, kad jaunimas neprarastų e, vilties ir kad mes neturėtume ateitie kalbėti apie prarastą kartą mes siekiame patvirtinti tokias politinės priemonės, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų, kad e, daugiau galimybių būtų atsirastų visiems, ypač jaunimui. Ačiū Pierai Moskovičiui žodžiu. Visiškai atsitiktinai nebuvo atsakyta į mano tautiečių prancūzų klausimus. Pirmiausia, ponu Jerik atsakysiu. Mūsų komisijos prioritetas nėra taupimas. Na, galbūt mes ne vienodai vadiname tuos pačius dalykus tik tai. Ir mūsų prioritetas šiuo metu yra e, ekonomikos atsigavimą palaikyti, tai yra ekonomikos augimas ir užimtumas svarbiausias čia būtų ankstesnė komisija tiesiogiai tvarkėsi su krizės padariniais turėjo stabilizuoti situaciją, išgelbėti eurą, na, o um, mūsiškė dabartinė ekonominė situacija yra skirtinga ir darbos varkė taipogi skirtinga. Taigi mūsų prioritetas būtų ekonomikos augimas ir užimtumas. Na, aš apie tai ilgai nekalbėsiu, bet jūs pats paminėjote du pavyzdžius e, to, ko mes nedarome. Aš jums nepritarčiau, todėl norėčiau atsakyti. Pirmiausia, apie didžiulius pelnus įmonių. Dar prie to sugrįžti. E, mokesčių komisaras pristatė gairias, kurias aš ką tik tai pristačiau. Taigi jomis būtent ir siekiama, kad įmonės nebevengtų mokesčių, nes dabar įmonės turi teisės tarnybų, kurios naudojasi spragomis skirtingų šalių. Taigi mes norime e, kovoti su optimizavimu e, fiskaliniu. Ir būtent to plano, šių gairių tikslas, prioritetas yra tas. Aš manau, kad parlamente e, taipogi vieningai būtume palaikyti. Įmonės iki šiol bent jau naudodavosi neskaidriais mechanizmais ir bandydavo išvengti mokesčių. Būtent todėl veiksmingo efektyvaus apmokestinimo reikia. Taigi pakartosiu, kad įmonės savo mokesčius turi mokėti ten, kur yra sukūriamas turtas, pavyzdžiui, Europoje. Ir dabar Junkerio investicijų planas, jo paties kaip ir nepakanka, tai nėra panacėja kažkokia tai. Reikia struktūrinių, infrastruktūrų projektų, projektų e, MVI e, reikalingi yra. Pone dėlį. Norėčiau Jums atsakyti dabar finansiniai gebėjimai, mano manimu, niekur nedingo iš diskusijos. Reikia pasižiūrėti, kaipgi bus pasinaudota ta mintimi. Aš net nebejoju, kad ateityje ta idėja dar bus pristatyta aukštesnių lygių ir aš manau, kad nebus pamiršta jų. Na ir galiausiai ponas Belas e, kėlė klausimą dėl prioritetų. Su kokia mes dirbame? Dirbam su žaliava, kuri vadinasi nacionaliniai reformų planai. Mes teikiame savo pastabas, remdamėsi reformų planais. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje, būtent su Prancūzijos e, vyriausybės projektu dirbame. E, ta vyriausybė, visi puikiai žinote, visi žinote, kokia ji yra. Aš pats esu e, to, dirbęs toje vyriausybėje, todėl turiu susilaikyti nuo komentarų. Taigi, ką mes darome? Mes nagrinėjame tas reformas, kurias siūlo e, Prancūzijos vyriausybė ir bandome kažkokią tai kryptį nustatyti, tam tikrą kryptimį jas nukreipti vieningai. Norėčiau padėkoti vicepirmininkui E, Dombrovskijui, taip pat komisariai Taisen ir Moskovičiai. Diskusija buvo intensyvi su parlamentu. E, pranešime yra pateiktas siūlymas pagilinti keitimąsi nuomonėmis ta, dėl Europos semestro tarp Europos komisijos ir parlamento. Parlamentas e, mano, kad tarp institucinis sustarimas dėl tų procedūrų turi būti pasirašytas su komisija. Ir taip pat svarbu pasakyti, kad mūsų europinis semestras turi būti aktyviai gyvendinamas, mes kalbėjome apie tai, kaip to siekti, diskusija prisidės prie stipresnės e, ekonominės ir pinigų sąjungos e, kūrimo ir jos valdymo. Ir komisija dabar įgyvendina tam tikrus politinius sprendimus, tas sprendimų mišinys pradeda jau duoti pirmosius rezultatus. E, mes žinome, kad to nepakanka, turime dirbti toliau, turime gyventinti Junkerio planą, turime užtikrinti geresnį politinį ekonominį koordinavimą. E, kaip sakė komisijos vicepirmininkas, būtina pasiekti to e, užimtumo srities įsipareigojimų įgyvendinimą. Ir tikrai tai, trys įsipareigojimai egzistuoja šios rytyje. Svarbu numatyti ekonomikos stabilizavimo elementus. Tačiau turime nepamiršti, kad visi tie dalykai yra labai svarbus konvergencijos elementai. Irgi svarbus, kad būtų galima užtikrinti to Europos semestro geresnę valdyseną. Ačiū visiems komisarams. Pone Uskok, ačiū, kad dalyvaujate posėdėje. Mūsų posėdis tęsis toliau. Turime dar du klausimus darbo atvarkėje. Ir uh, reikėjo prieš tai, aišku, susiruošti, kad įvyktų tas klausimas, nes kalbėti apie ekonomiką reiškia, kad mes kovojame už darbo vietas. Dėkoju. Porą minučių pertraukos ir paskui tęsime savo darbo tvarkę.